kai buvo pranešta diskusijų e, pradžioje, tų diskusijų, kurios ką tik baigėsi. Pirmą laiko išėjo mūsų kolega Jels Nilsen. Jisai mirė šiandien ryte Švedijoje. Anas Nilsen buvo išrinktas pirmą kartą 11 metais, paskui 14 metais vėl išrinktas kaip Švedijos socialistų partijos e, narys. Jisai dirbo transporto komitete, regioninių reikalų komitete bei tarp parlamentinių ryšių delegacijoje su Baltarusija. Kolega Nilsenas visuomet dirbo entuziastingai, buvo uh, E, atviras ir nuoširdus, labai darbštus, siekė, kad socialinės ekonomikos principai būtų įtvirtinti, jis jais labai tikėjo, jam tai buvo pagrindinis jo gyvenimo veiklos klausimas. Norėčiau pareikšti užuojautą jo šeimai, jo žmonai ir dukrai, jo bičiuliams, jo kolegoms iš socialistų ir demokratų frakcijos, visiems kolegoms, kurie jį pažinojo ir vertino. Norėčiau, kad paminėtume jo atminimą tylies, tylos minutę. Prego, onorevole Rodriguez. Gerbiama Rodriguez. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Tai frakcija, kurioje dirba kolega Nilsenas. Norėčiau padėkoti visiems Europos parlamento nariams už uh, pono Nilseno atminties paminėjimą. Mes e, prisiminsime jį tokį, koks jis buvo, labai dosnus, labai atsidavęs europiniam projektui. Taip pat jisai visuomet palaikė ryšius su paprastais piliečiais ir e, jisai veikia gyvendindamas socialinės idėjas Europoje mes labai šiltai prisimename jį ir dėkoju dar kartą už paminėjimą. Pas Fox. Pane pirmininkė, praeitą savaitę Salisburyje, mano rinkiminėje apygardoje, Vyras ir jo dukra buvo apnuodyti nervinamis, nervus paralyžiuojančiomis dujomis. Vakar mūsų premjerė pranešė, jog yra labai didelė tikimybė, jog šį išpolį organizavo Rusija. Buvo panaudota mirtina medžiaga. Šiandien mes laukiame paaiškinimų iš Maskvos. Manau, kad tai mums yra tam tikras atsibudimas. Tai yra tam tikras laksmuso papirėlis mums, vakariečiams. Krymo aneksija, kibernetiniai išpoliai, dabar išpolis e, Junktinėje karalystėje, Salisburyje. Mes turime būti vieningi ir veikti kartu. l'applauso della plenaria. Manau, kad e, aplaudismentai kalba patys e, už save. Aswolf. Thank you, Mr. President. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti apie, elgesio, apie elgesį šio parlamento narių. Šiandien kai, ryte, kai vyko diskusijos dėl ES ir Junktinės karalystės santykių, e, parlamentaras Alan Smith iš Škotijos e, kritikavo, kritiškai pasisakė apie Brexit, e, kaip ir aš kritikuoju, bet jis panaudojo vieną, pavartojo vieną žodį, kuris iš tiesų yra žaidžiantis ir e, dėl kurio reikia atsi, atsiprašyti. Jis pavartojo e, žodį, kuris yra kilęs iš vokiečių kalbos, kuris yra keiksmažodis susijęs su rakalijomis. Ir, e, ir manau, kad E, dažnai, tas žodis dažnai naudojamas e, kalbant apie žmonės, kurie veikia nesažiningai, netinkamai. Ir manau, kad e, mūsų kolega netinkamai pavartojo šitą žodį, ne, netinkamoje vietoje ir tikiuosi, kad jis už tai atsiprašys. Nu, Onorevole Smith voleva dire qualcosa? I certainly would, President, and I'd uh, refer colleagues who might not be. Ponas Smith, iš tiesų e, pažiūrėsim, pažiūrėkime, ką reiškia šis žodis pagal žodyną. Šaister šitas žodis. E, jeigu e, pavadini politiką šaister, tai reiškia, kad jis yra be moralės ir veidmainis. Taigi čia nėra nieko įžeidžiančio, nieko susijusio su žydais. E, ir todėl yra keista, kad kolegos atkreipti, atkreipė dėmesį į tokį žodį. Ir aš nenoriu švaistyti laiko tokioms nesąmonėms, kaip dabar teisintis dėl žodžio pavartojimo. No, disonesto immorale non si può dire a nessuno per se... Tad negarbingas ir nemoralus tokie žodžiai gali būti, ne, neturėtų būti vartojami e, niekieno atžvilgių, tačiau manau, kad dabar pat, pateikti e, komentarai viską paaiškina, bet tarp kolegų nereikėtų vartoti tokių terminų. Ponas Dartmouth. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėl darbo tvarkos dėl 11 e, straipsnio 3 dalies darbo tvarkos taisyklių. Ten pasakyta, jog kolegos, kuomet e, diskutuoja, turi rodyti tarpusavio pagarbą. Pono Smith neprimtini komentarai rodo, jog jisai pažeidė Europos parlamento vertybės ir principus. Ir mes tai supratome iš pono Fox ankstesnių e, komentarų. Aš manau, kad pirmininkas turėtų dabar oficialiai e, reikšti papeikimą ponui Smith. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti parlamento dėmesį į tai, jog 15 e, metais parlamentas balsavo už halavą išlaisvinimą, nedelsiant. Jis šiuo metu yra atvykęs čia ir lankosi pas mus. Thank you very much, Mrs. Boylan. Thank you. Dėkuoju, ponė Boylan. Ponas Koburno, paskui pradėsime balsavimą. Ponas Koburn. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Aš paprastai nereaguoju į e, tokius dalykus, manęs e, nepaveikia panašus dalykai, tačiau ponas Smith yra politiškai korektiškų terminų meistras. Ir e, paprastai jisai moka manipuliuoti šitais dalykais. Aš manau, kad šį kartą jisai peržengė tam tikras ribas ir jisai turėtų apgailestauti. Manau, kad tai, ką jis daro, nedaro garbės nei jam, nei jo politiniai partijai. Dėkuoju. Pone Koburn, žinome, kad jūs taip pat esate pakankamai, taip sakant, dinamiškas, visi jūs pažįstame ir manau, kad e, galų gale pasakyti žodžiai ar intencija vartoti tokius žodžius buvo labiau politinės kritikos dalykas negu bandymas įžeisti kolegas. Tad, e, kai buvo pasakyta, manau, kad mes suprantame, kad tai buvo politinė kritika ir kad nebuvo siekiama de, nei dėl politinių, nei dėl rasinių sumetimų įžeisti kolegas, todėl turėtume interpretuoti tuos pasakytus žodžius grinai kaip politinės kritikos dalyką. Aš e, manau, kad tai buvo būtent tai ir nieko daugiau. Dabar periname prie balsavimo.